Well, welcome to everybody. If you can sit, take your seat. Labą dieną. <clears throat> Jau galite sėsti ir pradėsime posėdį. Toliau kalbėsiu itališkai. Taigi, užsidėkite ausinės. Pirmiausia, noriu pasisveikinti su svečiais ir su kolegomis parlamentarais. Šiandien mums teko gera proga posėdžiauti. Galėtume taip elgtis ir ateinančiais mėnesiais. galime pasikviesti dalyvauti ir komisijos bei pirmininkaučios valstybės atstovus. Šis klausimas, kurį šiandien nagrinėsime, yra ilgalaikės perspektyvos klausimas. Šiandien nebaigsime jo nagrinėti, o tema yra mokymas skaitmeninėme amžiuje ir inovatyvios mokyklos. Šitas seminaras surinktas kartu su B darbo grupė. Noriu padėkoti Ana Marijai ir kitiems sekretariato darbuotojams. Šiam pasiūlymui pritarė visos politinės frakcijos, pritarė strateginiai linijai. Turime pripažinti faktus. Skaitmeninė aplinka ne tik technologijos, bet visa skaitminė techno, e, aplinka iš esmės revoliucioniz, e, revoliucionizavo mokymo procesą ir priemonės. Taip pat naujų žinių susidarimo ir įgyjimo procesą. Vadinasi, kartu turi keistis ir mokymas, ir mokyklų organizacija ir klasės <clears throat> turi keistis mokinių ir mokytojų santykis, taip pat pačių mokytojų tarpusavio santykis. Europa turi elgtis aktyviai e, ir sudaryti sąlygas pokyčiams, kad jie vyktų kuo greičiau. Kai kurie stebėtojai teigia, kad mokyklos Europoje iš esmės kol kas nepasikeitė, nors vyko šita, kaip aš vadinu, revoliucija. 65 procentai Europos mokinių yra mokomi tokių mokytojų, kurie nėra susidūrę su skaitmeninėmis technologijomis. O 50 nuo 50 iki 80 procentų mokinių pradinėje mokykloje, kai 9 metų amžiaus, niekada nėra mokomi pasitelkiant skaitminės priemonės arba skaitminės knygas. 70 procentų jaunuolių neturi skaitmeninių įgūdžių skirtų mokymuisi, nors jie skaitmeninės priemonės yra naudoja. Štai matome kad Europoje vyrauja didžiuliai skirtumai. Mokiniams turi padėti ir jų šeimos, ir mokytojai, bet taip pat ir ES ir valstybėje scenarise vykdoma politika. Mes esame politikos formuotojai ir turime parengti strateginius sprendimus dėl susietų mokyklų, dėl atnaujintų mokymo platformų. Mes turime skatinti tyrimus, įskaitant horizonto programą. Mes turime suvokti, kaip yra susijusios technologijos, kurios sudaro mokymosi ir mokymo pagrindą. Mes turime peržiūrėti mokymo ir mokymosi metodologijas ir pasitelkti naujausias technologinės tendencijas. Turime išnagrinėti, kaip technologijos taikomos skirti skirtinguose švietimo kontekstuose ir skirtingais lygmenimis. Štai tokia yra seminaro tema. Dar vienas klausimas. Kaip galime skatinti skaitmeninę pilietybę ir sukurti toje srityje e, lygybę? Galbūt pats laikas kalbėti apie e-studentus ir e-kortelę. E Tokius pasiūlymus išgirdome jaunimo forume ir turime juos atsižvelgti. Tai iššūkiai švietimui, taip pat ir inovaciniai iššūkiai. Tai susiję ir su mokymu, ir su pramonė, ir su konkurencingumu. <clears throat> taip pat su mokymo turiniu. Už šią iniciatyvą dėkoju komisijos direktoratams, švietimo ir e, konkurencingumo direktoratams, taip pat jų generaliniams direktoriams. <clears throat> Europos parlamento švietimo ir kultūros komitetas nori skatinti, raginti sinergiją tarptų dviejų komisijos direktoratų ir tų sričių komisarų. Nes tai užtikrintų šviesę Europos švietimo politikos ateitį. Dviejų direktoratų direktoriai šiandien taip pat kalbės, o aš pristatysiu ekspertus. Pirmoji ekspertė Kersti Long. Mm, Kirsti Lonka. Jie atstovauja Helsinkio universitetui. Toliau. Vincent Ho. Bostono koledžas. Jūs atskridote tiesiai iš JAV ir dėkoju, kad sutikote atvykti. Toliau. Pone Arti Hola Europos satelitų e, valdytojų asociacijos generalinė sekretorė. Toliau ponas Hübner, telekomunikacijų ir taikomųjų programų departamento vadovas Europos e, kosmoso erdvės agentūroje. Toliau ponas Giovanni Biondi, Europos e, mokyklų, 35 tūkstančių mokyklų tinklo pirmininkas. Jūs kalbėsite apie mokytojų patirtį sukauptą vykdant e, klasių laboratorijų projektą. Turime laiko 2,5 valandas. Pradėkime suteikdami žodį dviems pagrindiniams kalbėtojams po 15 minučių, kai jie baigs savo pranešimus. Vyks pirmasis klausimų ir atsakymų raundas. Tada suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Ir vėl bus klausimai atsakymai. E, kom generalinio direktorato pasiūlymų mes nusprendėme e, įtraukti ir klausimus iš socialinių tinklų. Mes juos atrinkome, atrinkome aktualiausius ir dažniausiai pasitaikančius, kad mūsų diskusija būtų dar atviresnė. Dabar suteiksiu žodį iš karto profesoriai Lonka. Dėkoju, kad sutikote šiandien dalyvauti ir jūs rodos naudosite skaidrės. Madame, Monsieur, ladies and gentlemen. Ponės ir ponai, laba diena. Labai džiaugiuosi galėdama šiandieną čia būti, tikrai didžiulė garbė man suteikta ir tikiuosi, kad galėsiu prisidėti prie mūsų bendros europinės bendruomenės e, geresnio šio klausimo išmanimo. Na ir kalbant apie mokyklas ir švietimą skaitmeninėme amžiuje, turiu pasakyti, kad be abejo ne viską puikiai išmanau, Tad kalbėsiu būtent apie savo gimtąją šalį, Suomiją. Ir taip pat pabandysiu šiek tiek į ateitį pažvelgti. Toks futuristinis žvilgsnis bus pristatytas be abejo. E, trūksta duomenų, trūksta konkrečių duomenų, tačiau mano e, dokumentas, mano prezentacija yra pagrista prieinamais moksliniais domenimis. Na ir pirmiausia pristatysiu problemas, tada 21 amžiaus, amžiaus įgūdžius, tada pristatysiu, kas yra tie vadinamieji skaitmeninio pasaulio o, gyventojai ir apkalbėsiu apie tą kartų sandurą. Taip pat pristatysiu ir mokyklų įsitraukimai tos socialinius emocinius įgūdžius ir pakalbėsiu apie tai, kodėl vaikai vis daugiau sėdi prie kompiuterių ir mažiau mokosi. Kalbėsime ir apie įtaką sveikatai, apie žaidimus, meną, muziką, sportą, taip pat apie e, įvairius rankdarbių burelius, kaip juos būtų galima integruoti į mokymo procesus, taip pat kalbėsime apie vertinimo procesus, o pabaigoje pademonstruosime trumpą vaizdo įrašą, Mm, ir ten yra pateikta tokia vizualinė medžiaga ir manau, tai bus labai puikiai iliustracija, kuri padės geriau suprasti, e, kaip konkrečiai viskas turėtų atrodyti. Pagrindinė problema, mano nuomonė, e, yra ne technologijos, o tas mažėjantis mokyklų įsitraukimas. Ir mokyklos susiduria su tam tikru tokiu tarsi išsiekimu, perdėgymu Na ir kalbant apie tas inovatyves darbo kultūras, pažvelkime į savo situaciją, pažvelkime į tai, kokia yra institucinė kultūra, kokioje kultūroje mes užaugome. Ir va, kairėje galite matyti pateiktus paveikslėlius, dešinėje taip pat yra pateikta vaizdinė medžiaga apie socialinį jaunosios kartos įtraukimą. Uh, Ir jeigu pradėsime kurti tokią kultūrą, tik baigę mokyklą po 12 metų e, mokymosi, tada tikrai bus sudėtinga pradėti skatinti technologijas ir inovacijas tokiame vėlyvame amžiuje. Na ir mums reikia kūrybingių, inovatyvių ES piliečių, kurie sugebėtų greitai spręsti sudėtingas problemas ir gebėtų dirbti komandose. Būtent todėl reikia keisti fizinės erdvės, reikia panaudoti technologijas. Uh, nes neretai jos trukdo mūsų veiklai. Labai svarbu kalbėti ir apie žinių praktinį panaudojimą, nes e, taip, pavyzdžiui, aš mėgstu naudotis Twitteriu, tačiau e, Pavyzdžiui, šiandieną negaliu to padaryti, nes neturiu interneto ryšio ir negaliu to pavirsti socialinę praktiką, pasidalinti tuo, kas šiandieną vyksta su kolegomis e, Suomijoje. Ir, kaip minėjau, mokyklų dalyvavimas ar įsitraukimas taip pat itin drastiškai mažėja. Kai kurie tyrimai, moksliniai tyrimai pademonstravo, kad jeigu jau yra tam tikras toks perdegimas mokykloje, galima prognozuoti, kad jį asmuo patirs ir darbo aplinkoje. Tad pagrindinis klausimas yra toks, ar mes supriešiname jaunimą su e, senomis praktikomis, sena patirtimi. Suomijoje yra atliekamas tyrimas ir jo rezultatai bus panaudoti gyvendinant programas mokykloje. Tad visų pirma reikia kalbėti apie mąstymo įgūdžius, apie mokymasi mokytis, apie kultūrinės kompetencijas, komunikavimo įgūdžius, taip pat e, savęs išreiškimą. Reikia kalbėti apie pasirūpinimą savimi, taip pat tuos kasdienius įgūdžius, kurie yra būtini. Svarbi yra ir, svarbus yra ir įvairūs pobūdžių raštingumas, taip pat įvairūs pasauliniai tinklai, informacinės bei ryšių technologijos bei susijusios kompetencijos. Pirmiausia, reikia žinoti, kaip panaudoti, panaudoti tas technologijas ir jau tik tada galima su jomis dirbti. Svarbu yra ir profesinio gyvenimo įgūdžiai, taip pat verslumas. Tai yra gyvybiškai svarbu, norint sukurti naujas galimybės bei uh, skatinti ekonominės gerovės kūrimą. Tad būtent šiais elementais remsime skurdami mūsų nacionalinę mokyklinę programą. Na ir dabar kalbant apie kartas, apie jų sandūrą, Kai buvo išrastas, iš, išrastas radijas, atrodė, kad e, tai e, lems knygų išnykimą. Kai atsirado televizija, buvo manyta, kad radijas išnyks. Na ir reikia pasakyti, kad technologijos be abejo auga, e, kasdien jos tobulėja ir, pavyzdžiui, mano viena dukrų gimė 91 metais, dabar ji naudojasi skaitmeninėmis kameromis, kompiuteriais ir taip toliau. E, Na, o mano jaunesnė dukra, kuri gimė 95 metais, e, jau tiesiog savaime suprantamų dalykų laiko įvairias technologijas. Tad, kalbant apie e, tuos vaikus, kurie gimė skaitmeninėme amžiuje, e, jie daug geriau atlieka įvairias užduotis vienu metu gali per, peršokti nuo vienos užduoties prie kitos. Be abejo, vienu metu daug darbo atlikti yra sudėtinga, Ir dabartiniai vaikai mėgsta e, kalbėtis pokalbių svetainėse, žaisti internetinius žaidimus, jie nuolat yra prisijungę prie interneto ir turiu pasakyti, kad galbūt net per daug priklauso nuo mobilių prietaisų. Tačiau, nuėję į mokyklą, 7 valandas jie negali naudotis internetu ir per tiek laiko turbūt galima perskristi Atlanto vandenyną. Uh, E, kai įsėdate į lėktuvą ir jums pasakoma, išjungkite elektronikos prietaisus ir prisisiekite diržus. Turbūt panašiai jaučiasi vaikai, negalėdami naudotis internetu mokykloje. Na ir kalbant apie tą sociologinę bei skaitmeninę revoliuciją, e, Turiu pasakyti, kad kalbant apie socijos skaitmenės technologijas, mes kalbame apie naujai, naujai atsiradusias integruotas sistemas arba apie naujus technologinius e, būdus, socialinę mediją ir taip toliau. Nu, kalbant apie e, socijos skaitmeninį dalyvavimą, tai yra nauja savoka ir kalbėdami apie tai mes kalbame apie studentus ar mokinius, kurie neformaliai e, socialiniu skaitmeniniu būdu dalyvauja įvairiose praktikose ir taip yra sukūrimas tas vadinamas socialinis skaitmeninis dalyvavimas SDP. Na ir Suomijoje dabar bandama įvertinti, ar apskritai yra vadinti tokių uh, skaitmeninių vaikų, skaitmeninių žmonių. Be abejo, jų įgūdžiai tikrai yra pažengę skaitmeninėje srityje, tačiau jie nežino, kaip, pavyzdžiui, kurti įvairius skaitmeninius kodus ir jų technologijų naudojimas yra gana bazinis. Jie neturi kažkokių tai tokių labai giluminių skaitmeninės srityje žinių. Mes atlikome tyrimą, stebėjome moksleivius iki 8 klasės ir apie 60 e, procentų buvo nustatyta kaip e, E, baziniai technologijų naudotojai, 40 procentų buvo nustatyta kaip e, mėgstantis internetinius žaidimus ir tik 10 procentų e, tokių vaikų, kaip paaiškėjo, šiek tiek išsameu gilinasi tą sritį, kuria savo programas. Na ir kalbant apie socialinės skaitmeninės praktikas ir kurios yra naudingiausios mokykloje. Na, gana sudėtingas klausimas. Panašu, kad tie kūrybingi e, programos dalyviai, kurie turi pažangesnių skaitmeninių įgūdžių, e, pasižymėjo prastesniais rezultatais e, iš matematikos ir anglų kalbos ir apskritai jų akademinė gerovė, taip sakant, buvo žemesnė. Na ir kalbant apie E, tuos vadinamosius kūrybinguosius jaunolius, jie tarsi susidūrė su daug didesniu išsiekimu ir neadekvačiais pojūčiais. Tačiau tai yra tie studentai, kurie turi didžiausią potencialą, kalbant apie naujo potencialo kūrimą Europoje. Ir dabar pakalbėsiu apie um, E, skaitmeninį jaunimą ir mokyklų praktiką bei tarp jų esančią atskirtį. Kalbant apie socio skaitmeninį dalyvavimą, tai yra susijęs su e, lankščiu skaitmeninės e, medijos naudojimu, įvairių užduočių atlikimu, taip pat intelektualių informacinių ryšių technologijų priemonių panaudojimu ir taip toliau. Na ir šioje skaidrėje galite matyti e, jog tik 50 procentų 12 mečių Suomijoje yra įsitraukę, 15 procentų ciniškai žiūri į, į, į technologijas, 5 procentai susiduria su tam tikrų perdėgymų, 4 procentai netgi patiria stresą ir tai yra tokie ilgalaikiai procesai. Socialinis emocinis mokymas jis yra sudėtingas reiškinys, tačiau mes turime išmokyti savo vaikus išreikšti jausmus, taip pat įsiklausyti į kitų žmonių nuomonę suvokti, kokių grupinių įgūdžių reikia turėti, norint išspręsti problemas, taip pat prisimti atsakomybę ir e, sureguliuoti visus darbinius procesus. Visą tai turi būti susijęta su socialiniu skaitmeniniu dalyvavimu ir čia matote nuotraukas iš būsimų mokytojų mokymų. E, Mes kūrėme įvairias naujas technologijas ir, pažiūrėjau, sudarome galimybę visiems mokytojams dalyvauti specialiuose, specialiuose seminaruose. E, ir jie ne tik sėdi prie kompiuterio tų seminarų metu, jie tiesiog fiziškai e, e, atlieka tam tikrus darbus, užduotis. Apie 50 procentų Junktinėse Amerikos valstybėje besimokančių studentų susiduria su įvairiomis problemomis. Na ir kalbant apie susidariusią situaciją, bei apie autentišką mokymasi, pirmiausia, reikia užtikrinti, kad vertinimas būtų autentiškas. Ir Suomijoje mes tobuliname egzaminavimo sistemą. Tikimės, kad tai padės užtikrinti, e, jog švietimo sistema bus pakeista į gerą, reikia specialių modelių, pedagoginių modelių, kurie padėtų užtikrinti tokios sistemos įgyvendinimą. Tai tikrai yra tokių inovatyvių, daug žadančių praktikų. Ir e, čia yra įvairių pavyzdžių pateikta, e, kalbama apie, e, pavyzdžiui, problema, problemomis pagrįsta mokymasi, atvejų pagrįsta mokymasi, reiškiniais pagrįsta mokymasi ir taip toliau. Taip pat yra dar vienas E, reiškinys, kai naudojamas specialus metodas susijęs su e, atvėrimu, e, su žinių įgyjimu ir tolesnių įsigilimų į procesą su mokytojais. Aktualus yra ir vadinamas žaidybinis mokymas, sudėtinga tai apibūdinti, tačiau galbūt vėliau pademonstruosiu vaizdinę medžiagą. Ir galbūt dabar netgi galėčiau ją įjungti. Čia yra įdėta speciali nuoroda e, ir būtent dėl tos priežasties vaizdinę medžiagą palikau prezentacijos pabaigai, jeigu kartais kiltų kažkokių techninių problemų. Tai yra e, speciali mokomoji mokykla esanti Šiaurės Suomijoje, atleisti įsijungia reklama. Štai būtent taip yra mokomasi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 watch it from YouTube and uh... Be abejo, ir patys galite susirasti šį vaizdo klipą YouTube svetainėje, tačiau iš esmės turiu pasakyti, kad labai svarbu mokyti ir mokytojus, kaip minėjau, čia yra mokytojų mokymo mokykla ir yra formuojamos tam tikros praktikos, tačiau svarbiausia yra kalbėti apie mokymąsi, įtraukimą, apie mūsų jaunuomenės gerovės sukūrimą. Ačiū. Very interesting presentation. Labai ačiū už įdomų pristatymą. Ir tikrai manau, kad sulauksime daug komentarų ir klausimų jam. E, Labą dieną, aš esu Vincent Shaw, dirbu Bostono koledže. Noriu padėkoti kolegai už tą videofilmą ir kodėl aš dirbu dėstytoju. Todėl, kad man mokykla yra labai įdomi darbo vieta. Norėtų, norėčiau, kad šiandien visi pagalvotume, kokie iššūkiai laukia visų tų, kurie dirba švietimo sistemoje ir aišku, visų problemų neaptarsime ir neišspręsime, bet manau, kad galėsime įdomiai pasikalbėti. Aš apžvelgsiu e, keletą technologijų, bet prieš tai norėčiau, kad grįžtume mintimis į 91 metus, kai mano kolegos dukra į kartos, į ilgosios <laughs> Y kartos e, žmogus gimė. Jeigu tais laikais apsilankytume technologijų e, pasaulyje, tai matysime, kad naudojami dideli kompiuteriai su minkštais diskeliais, videokameros naudoja kasetes, e, yra videotelefonai, kurių niekur nepasinešiosi, kurie stacionarūs ir puikiai suvokiame, kaip ta situacija 91 metais skiriasi nuo dabartinės galime seną, tokį seną kompiuterį duoti išbandyti dabartiniams vaikams ir pamatysime, kaip e, vaikai pasibaisės tuo kompiuteriu. Jeigu dabartinį vaiką pasodintume į mokyklos suolą 91 metų, 91 metais, tai jis nemokėtų elgtis tokioje mokykloje. Skaitmeninė revoliucija. Tai ne vienas klausimas, tai, tai ne, ne viena situacija, tai yra trejopos įvairios situacijos susijusios su švietimo sistemos pasikeitimu. Pirmasis e, pasikeitimas tai yra komunikavimo sistemų pasikeitimas. Antras pasikeitimo lygis yra medžiagų e, priemonių pasikeitimas. Tai yra naudojami uh, įvairūs mobil, mobilus prietaisai ir kompiuteriai. Ir trečias dalykas, e, ką žino mokytojai, kokią informaciją gauna apie studentus. Visa tai yra susiję su e, įvairiomis e, į vartotojus nukreiptomis technologijomis matote, kad galime laisvai prieiti prie įvairių skaitmeninių technologijų, prie knygų, pamokų, videofilmų. E, tai yra, turime galimybę visat tuo naudotis, nuolat to naudotis ir nuolat mokytis, kur begyventume, kur dirbtume. Visuomet galima internete kažko išmokti, gauti kažkokios informacijos. Ir uh, Čia galiu pateikti keletą pavyzdžių. E, tai yra internetiniai kursai, diskusijos, bibliotekos. Europa yra e, atlikusi nemažai darbo, siekdama, kad visi tie ištekliai būtų prieinami žmonėms internetu. Bet yra ir kitos visiems prieinamos švietimo priemonės. Čia matome pavyzdį, kaip šio laikiniai studentai mokosi, naudojasi Twitteriu, pateikia klausimus internete ir gali pasinaudoti ekspertų ar kitų studentų ar specialistų e, patarimais. Kai ieškome geriausio restorano, jau galime pasiremti jame buvusių žmonių patirtimi, bet švietimo sistemoje kol kas toks dalymasis patirtimi dar nėra paplitęs. Kada tie atviri mokymosi šaltiniai tampa studentui būtini, kad jis galėtų mokytis. Tokį klausimą norėčiau pateikti. Kitas klausimas, kaip geriausia būtų mokyti, naudojantis tokiomis technologijomis. Aš pabandžiau e, pasinaudoti tais internetiniais kursais ir kai pirmą kartą man reikėjo atlikti, aš nusprendžiau toliau nebetesti to mokymosi. Bet kam gali būti naudingos tokios pamokos, mokymasis internetu, tai gali būti neįgalieji studentai, kuriem mokykloje sekasi sunkiau. Kitas uh, mokymo pasikeitimas yra tos priemonės, kurias turi uh, dabartiniai studentai. Norima, kad kiekvienas studentas turėtų nešiojamą kompiuterį arba e, planšetinį kompiuterį ir galėtų e, jais naudotis visą laiką. Ir tada atsirastų nauji mokymo ir mokymosi būdai, studentai galėtų ieškoti informacijos internete, e, vykdyti įvairius e, projektus, įtraukdami juos videofilmus ir skeldami mm, tai, ką jam pavyko išmokti. Tai toks mokymas jau egzistuoja, bet ne visur. Kokios problemos tokio švietimo? Problemos, kad galbūt ne visi gali turėti tokių priemonių, galbūt ne visi moka tinkamai mokytis ar mokyti naudojant tokias priemonės. Ehm, jauni vaikai mokiniai vaikai galbūt e, ne visiems ne visiems vaikams tokios priemonės e, patinka, ne visi nori jomis naudotis, galbūt kai kurie norėtų daugiau žaisti, daugiau gyvai bendrauti. Ir čia taip pat iškyla ir atsakomybės ir etikos problemos ir tinkamų sprendimų prieimimas, kai naudojamasi tomis technologijomis. Trečiasis e, keitimosi ligmuo apimtų mokytojus, kaip mokytojai turėtų keistis tokioje mokymo sistemoje. Duomenų e, sistemos e, gali suteikti mokytojui daugiau informacijos ir mokytojas taip pat gali uh, geriau suprasti, ką studentai turėtų išmokti. Kai aš e, tik pradėjau dirbti mokytoju, tai naudojausi tokiomis priemonėmis, kurias dabar matote ekrane. O dabar mes galime vertinti studentus, rinkti apie juos įvairią informaciją susijusią su akademiniais dalykais, socialinėmis ar istorijos studijomis, taip pat e, socialinę, emocinę studentų būklę išsiaiškinti, ar jam patinka e, mokykla ar universitetas. Ir iš visos tos informacijos mokytojai gali suprasti, kaip sekasi studentams, ko jie norėtų išmokti ir kur turėtų įsikišti, kada jau mokytas turėtų pradėti uh, veikti, kad studentai pasiektų visų tų tikslų, kurių nori. Duomenis galima naudoti įvairiai, nes skiriasi duomenų e, sistemos ir aišku, čia iškyla klausimas, kas prie kokių duomenų gali prieiti. Kai kurie mokytojai galbūt e, gali gauti daugiau duomenų, e, kai kurie mažiau Ir kyla klausimas, ar e, visuomet mokytojai turi visus duomenis apie studentą. Pavyzdžiui, kai studentas pereina į kitą mokyklą. Ir aišku, kad dabartinės technologijos leidžia mm, lydėti mm, studentą. Reikia, kad mokytojai būtų e, tinkamai parengti kad mokėtųsi pasinaudoti duomenų sistemomis, kad gautų informaciją apie studentus. Ir, aišku, tai taip pat yra susiję ir su duomenų srautų judėjimo e, klausimu. Ar visi tie duomenys e, turi būti mm, susiję su tradiciniu akademiniu mokymu? Ko mes tikimės iš vaikų, kai jie užauks, kokių socialinių įgūdžių norėtume, kad jie turėtų. Kalbėjau apie įvairias technologijas, iššūkius, galimybės ir norėčiau dabar apibendrinti tai, ką pasakiau. Nors iš tiesų puiku, kad turime tiek daug įvairių technologinių priemonių, visos jos yra susiję su žmonėmis. Ir mes norėtume, kaip mokytojai, kad studentai mokėtų tinkamai naudotis tomis technologijomis. Nors įvairių medijos rušių naudojimas mokyklose ir kitose švietimo įstaigose vis didėja, reikia siekti, kad naudojimasis būtų interaktyvus, kad būtų socialinis tarpusavio bendravimas tarp studentų. Kitas klausimas, kas išlieka, kas nesikeičia. Turime pagalvoti, ar technologijos daro mūsų gyvenimą geresnį, ar galimybė siūsti elektroninius laiškus labai uh, pagerina mūsų gyvenimą. Galbūt 91 metais mokykloje turėjom kažko, kas norėtume, kad būtų ir šio laikinėse klasėse. Galbūt tai nėra technologiškai labai pažangu, bet naudinga mūsų studentams. Taigi pats laikas pagalvoti ir apie tai. Žmonijos vystimėsi skaitmeninė rezoliucija yra tik mažas žingsnelis. Neužmirškime to. Ir jei norėtumėt su manim sukontaktuoti, tai šioje skaidrėje matote mano kontaktinius duomenis. Dėkoju už jūsų mintis. Labai įdomu buvo klausyti. Dabar pats laikas išgirsti klausimų iš kolegų ir pranešėjai galėtų atsakyti o po to kalbės antroji pranešėjų grupė. Bet prieš tai aš ekrane parodysiu klausimų, kurie yra gauti iš interneto tinklų. Pirmiausia, iš Europos jaunimo formo. Jo pirmininkas negalėjo dalyvauti tačiau pateikė tam tikrų minčių raštų. Prašyčiau jūsų atkreipti dėmesį į šį paragrafą, ar spėjote jį perskaityti. Prima, eh, ecco. Sì, magari le lasciamo poi così in turnazione, perché mi pare che siano tre o quattro. Eh, Trys ar netgi keturi klausimai yra pateikti skaidrėse apie tai, kaip įtraukti į mokinių švietimo patirtį skaitmeninės priemonės. Toliau. Kitus du klausimus uždavė, uždavė Ramona Frikė. kaip į bendrą holistinį švietimo požiūrį galima įtraukti skaitmeninius aspektus, kaip suteikti mokiniams socialinių įgūdžių, kaip ugdyti atsakomybės jausmą, pasitelkiant technologijas. kaip ugdyti socialinę atsakomybę pasitelkiant inovatyvų technologinį mokymą. Kitas klausimas yra apie vadinamąją skaitmeninę prarąją, kurie atsiveria tarp skirtingų mokinių. Kai kurie iš jų turi mažiau įgūdžių ir kaip tą prarąją galima būtų panaikinti švietimo procesais. Mes turime spręsti šią problemą, ypač mokytojams tenka atsakomybė ją spręsti, nes e, vaikams reikia suteikti galimybės konkuruoti su savo bendramžiais vienodomis sąlygomis. Štai šios trys temos apibendrina klausimus, kuriuos mes gavome internetu. Dabar Pirmiausia, klausimą užduos ponas Trojeski. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju abiem pranešėjams. Ir noriu užduoti klausimą apie tam tikrą tendenciją. Prieš šimtą metų Europa kėlė ambicingą tinklą, e, tikslą, atsiprašau, kad visi mokiniai lankytų mokyklą. Po to keltas tikslas mokinius išlaikyti mokykloje kuo ilgiau. O po to pradėta kalbėti apie mokyklų demokratizavimą, mokyklų tarybas ir taip toliau. Ir štai dabar jau kalbame apie technologijas, jų standartus visoje Europoje. Bet manęs neapleidžia jausmas, kad mes einame į tam tikrus spastus. Ir man įdomu, ar jūs pritarsite mano būkštojimams. Pastebėjau, kad įvairių mokyklų tarybose, tėvų tarybose keliami protų nebesuvokiami reikalavimai. Ir daug mokytojų, aš nesakau, kad visi, bet daug mokytojų nebespėja paskui žaibo greičiu į priekį lekiančias technologijas. Jiems, reikia, jiems jau reikia mokymų apie technologijas. Trečia, Bolonijos sistema ir kitos standartizavimo iniciatyvos nesulygina mokyklų nepaverčia jų unifikuotomis. Aš pats manyčiau, kad mokyklos skirtingose Europos valstybėse turėtų skirtis, turėtų siūlyti skirtingą mokymo turinį ir technologijas. Ir ketvirta, aš aišku naudojusi internetu švietimo tikslais, bet kiekvieną dieną internete pateikiamame turinyje aš randu gausybę klaidų, klaidingų datų, pavardžių, pavadinimų, interpretacijų. Ir tos klaidos yra kartojamos internete, jos plinta. Taigi, internetas kaip absoliuti mokymo priemonė yra pavojingas, klaidingas dalykas. Aš pradžioje pareiškiau, kad švietimas papuls į spastus, jeigu vadovausis tik tai technologijomis. Ir klaidų procentas, manau, tik didės. Kiti statistiniai duomenys taip pat kelia nerimo. Pavyzdžiui, vaikai nuolat žaidžia e, internetinius žaidimus. Iš to išplaukia stresas, mm, dėmesio trūkumas, netgi ciniškas požiūris atlikti įvairūs tyrimai, socialiniai, psichologiniai. Ir galbūt jūsų minėti dokumentai yra prieinami internetu. Norėčiau su jais susipažinti. Pirmininkė, ačiū už jūsų klausimą. Kitų kalbėtojų prašyčiau e, kalbėti trumpiau, nes mūsų laukia dar penki pranešimai. Pirmininkė, aš pradėsiu pasiūlydama tokią mintį. Dažnai žmonės klausia, kur išgaravo išmintis? Kodėl mokymą pakeitė plika informacija? E, Nepamirškime, kad taip, gerai, kad informacija yra lengvai prieinama, tai privalumas, tačiau yra ir kita medalio pusė. Ta informacija, tos žinios darosi itin seklios. Naudokimės IT priemonėmis, bet nepamirškime ir asmeninio ryšio tarp mokytojo ir mokinio. Tai yra žmogiškasis ryšys ir jeigu jam kils pavojus, jeigu atsidursime tokiame pasaulyje, kur virtualus gyvenimas, virtualus pasaulis pakeis realų, tikrai pasaulį, tai mes užauginsime mm, vadinamąją fragmentuotą kartą. Turime tai turėti galvoje, nors technologijos ir įsigali visur. Aš noriu atsakyti ponui Strojevskį, kolegai. Jis turbūt neskaitė mano pranešimo apie Bolonijos procesą. Jame aš nurodau, kad vyksta bendarbiavimas, tačiau mes didžiuojamės to bendarbiavimo įvairovę. <clears throat> įvairovė yra tas dalykas, kuriuo mes didžiuojamės. Ačiū. Toliau kitas kolega. Ačiū, aš kalbėsiu tikrai trumpai. Mokykloms tenka svarbus vaidmuo, ugdant skaitmeninius įgūdžius, bet tai nėra pats pagrindinis vaidmuo. Maži vaikai tuos įgūdžius įgyja savo šeimoje, taip pat kartu su draugais. E, bendraudami, žaisdami. Gerai, kad kalbame apie šias temas. 90-ųjų pradžioje skaitmeninis pasaulis žengė pirmosius žingsnius ir mes kaip tik norėjome, kad vaikai kuo daugiau pasinertų į jį. E, mes domėjomės skaitminėmis naujovėmis ir privačiame, ir darbo pasaulyje. O dabar štai jau būkstaujame, kokias pasiekmes atneš šitas skaitminio pasaulio įsigalėjimas, ypač vaikams. Mes jau jaučiame baimę, kad vaikai praras socialinės atsakomybės jausmą, praras socialinius įgūdžius ir vadinamąją socialinę inteligenciją, nes jie galvotrukčiais įgyja skaitmeninę kompetenciją ir skaitmeninius įgūdžius. Ir aš noriu paklausti, gal yra atliktas tyrimas, kuris nagrinėja šią problemą. Ir dėkoju už jūsų puikius pranešimus. Pone Julie Wodne. Ačiū. Man labai patiko abu pranešimai. Mm, jie aptarė panašų darbą, kurį aš dirbau prieš pasnerdama į politiką. Taigi Nuostabu buvo išgirsti pranešimus šiomis temomis. Vienas iš mano mokytojų parengė tokį metodą. Mokymasi pačiam jį organizuojant, e, mokymasi pasinaudojant IKT priemonėmis. IKT mokymasis tai ne tik sėdėjimas prie kompiuterio yra ir kitų būdų. Aš dirbau su kitais IKT projektais, kurie skirti visiškai mažiems vaikams arba neįgaliems vaikams. IKT priemonės, jos yra prieinamos ne tik turiningiausių šalių vaikams. Pagrindinis klausimas yra štai koks. Kam reikalingas švietimas? Manau, kad svarbiausias tikslas – ugdyti E, smalsius ir inovatyvius e, vaikus, kurie taps e, gabiais ateities piliečiais. Skirtingų kalbų mokėjimas ir kalbėjimas skirtingose valstybėse, ne, ne tik internetu. Kulinarijos pamokos, menų pamokos, visa tai yra svarbu. Taip pat galvokime apie stresą. Vaikai nesimoko, jeigu jie serga, jeigu yra alkani, jeigu yra nelaimingi, nusiminę, jeigu negyvena turtingo socialinio gyvenimo ir laimingo šeimos gyvenimo. O įvairiausių galimybių galime suteikti jiems labai daug. O dabar noriu užduoti klausimą. Mano vaikų mokytojai teigia, kad pats esminis tikslas yra užtikrinti, kad vaikai būtų laimingi, o laimingi vaikai mokosi. Ir ką tik matėme skaidrių vaizdų, kur vaikai laimingiausi. Tikrai ne prie mokyklos suolo, ne egzaminų metu, o spontaniškų žaidimų metu jie yra laimingiausi, kai nežino, koks yra atsakymas. Ir mums kelia nerima, kad kai kurios valstybės grįžta prie Viktorijos, karalienės Viktorijos laikų vertybių. Tai yra griežta mokykla, vertinimai, egzaminai, tikslai. Aš kalbu čia ir apie savo valstybę. Vaikai patiria stresą, bet kita vertus jie neparengiami dabartiniam realiam pasauliui. Aš raginčiau tas e, ribojančias griežtas struktūras sulaužyti. Pone Trupel, girdėjome, kad skaitminės technologijos mokyklose turi neigiamų pasiekmių. Aš noriu dabar pakalbėti apie mokytojų kompetencijas. Man atrodo, kad mokyklos ne visada spėja žengti koja kojant su naujausiamis technologijomis, atsinaujinti. Noriu paklausti, kokius reikalavimus keliame mokytojams? Mokytojams reikia įgyti skaitmeninių įgūdžių, turėti reikiamą įrangą, kad sugebėtų bendrauti ir mokyti mokinius ir pateikti mokymo turinį. Ir antras požiūris, galbūt ir labai senamadiškas, bet tuo pačiu ir modernus. Mes turime teikti paramą ir gairias mokytojams. Turi susigaudyti, mokytojai turi susigaudyti skaitmeninėse technologijose Aš noriu paklausti jūsų, ką jūs žinote apie mokytojams rūpimus e, klausimus šitą, šitą temą. Ir paskutinis kalbėtojas. Per anche le provocazioni culturali che ci che eh, trasmettono. A me pare che ci siano due versanti che vanno. Aš manau, kad čia turėtume atsižvelgti tiek į studentus, tiek į dėstytojus, į abi šio proceso dalis. Turime neužmirsti, kad situacija pasikeitė, mes mokėmės kitaip negu dabartinė, dabartinis jaunimas, paprastai mokymosi sistemos keičiasi kas kiekviena karta Ir tai, aišku, taip pat yra susiję ir su technologijų kaita. Negalime remtis tik tai tomis momentinėmis technologijomis. Turime išlaikyti ir pastovės vertybės, neužmirždami socialinių įgūdžių. mūsų diskusijos skirtos mokymui yra labai svarbios, bet turime e, neužmiršti ne tik mokymo ir technologijų aspekto, bet turime e, neužmiršti, ko siekiame iš mokyklos, ko siekiame, e, kokiu įgūdžiu norime, kad mokykla išmokytų mūsų vaikus, kokį didaktinį turinį norime jiem perteikti. Turime vengti suvienodinimo. Manau, kad tos svarbios įvairios temos buvo apžvelgtos per pirmus du pristatymus. Ačiū visiems kolegams uždavusiems klausimus. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjams, kad jie galėtų atsakyti tos klausimus. Tačiau dar norėčiau dar kai ką nuo savęs pridurti. Kalbant apie Suomijos pavyzdį, kuris buvo pristatytas, jis buvo tikrai įdomus ir pademonstravo, kad Suomijos investicijos į naujas technologijas, į naujus mokymo metodus, į mokslinius tyrimus tikrai duoda vaisių ir ta strategija tikrai yra naudinga, jie, manau, galėtų pasinaudoti ir kitos valstybės narės. Ir dar viena smulkmenėlė, kurios norėčiau pasiteirauti. E, kalbama apie tai, kad Suomijoje bus atsisakyta e, rašybos pamokų ir mokiniai turės tik mokėti e, spausdinti tekstą kompiuteriu ir jiems nebereikės rašyti ranka. Ar tai tiesa? Nes man atrodo, kad gebėjimas rašyti ranka yra itin svarbus. Dar vienas klausimas. Kalbėjote apie tai, kad reikia kažkokių tai europinių e, pasiūlymų, europinių strategijų. Ir kalbant apie strateginius e, investicijų prioritetus, apie kuriuos kalbėjote. Norėčiau sužinoti, kokie elementai jūsų nuomonė yra E, patys aktualiausi ir nusipelnantis e, greito reagavimo. Galiu suteikti e, po penkietą minučių kiekvienam iš mūsų prelegentų, nes šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės. Ačiū, buvo užduota tikrai labai daug klausimų, tad pabandysiu juos atsakyti trumpai, nors prisirašiau visą puslapį. Dėl rašybos ranka. Taip, gali nutikti taip, kad klasikinės rašybos mokyklose nebebus mokama taip intensyviai, tačiau per savo pristatymą bandžiau pademonstruoti, jog e, daug dėmesio mokykloje skiriama ir sportui, ir muzikai, ir amatams tikrai daug akademinių valandų tam skiriama. Tačiau mano ataskaitoje taip pat kalbėjau apie E, tyrimus apie tai, kaip svarbu tokie mokymosi procesai yra ir geroviai, ir bendruomeniai. Tad nemanau, kad darysime kažkokią tai neigiamą įtaką. Na ir man atrodo, kad mūsų technologijų suvokimas yra šiek tiek pasenęs. Juk technologijos yra ne vien tik sėdėjimas prie kompiuterio. Aš demonstravau uh, nuotraukas, kad pavyzdžiui, net ir esant miške, bėgiojant ir taip toliau, uh, galima vis tiek naudotis įvairiausiais prietaisais. Uh, ir jie kažkaip taip netgi nematomai susisieja į bendrą sistemą, todėl labai svarbu investuoti į inovatyves e, pedagoginės sistemas, jų panaudojimą. Ir man patinka terminas e, hybridinis mokymasis. Na, aš savo prezentacijoje labiau kalbėjau apie autentišką mokymasi ir tai minėdama turėjau menį neformalų mokymasi, integruotą mokymasi. E, E, mokymasi už mokyklos ribų. Na ir aš pati e, dirbu mokytojų mokymo centre ir turiu pasakyti, kad mokytojai tin džiaugiasi tokia e, aplinką, kuria sukūriama, mokoma ne tik naudotis technologijomis ir vyresni mokytojai gali to išmokti, tačiau daug dėmesio skiriama ir tokiam mokymuisi e, tarp kartų jaunus žmonės galima išmokyti vadinamosios išminties, o jauni žmonės vyresnius mokytojus gali išmokyti e, technologijų panaudojimo. Ta tas toks dialogas tarp uh, E, jaunesnių ir vyresnių kartų yra įtin svarbus. Tikrai labai daug galime išmokti net iš savo vaikų. Šiandien buvo klausta apie, apie inovatyvę pedagogiką ir man atrodo, kad labai svarbus e, išteklius yra vaikų veikla, e, tai, ką jie moka ir ko mes galime išmokti iš jų. Labai svarbu suteikti jiems reikalingus prietaisus, Ir turiu pasakyti, kad mokytojų švietime jau yra naudojami tie nauji metodai. Be abejo, natūralu yra e, tai, jog daromos klaidos, kad susidurime su įvairiomis problemomis, tačiau jas galima įspręsti. Ir be abejo, jeigu yra padaroma kažkokių esminių klaidų švietimo procesuose, socialinė žiniasklaida e, tą pačią akimirką e, tai gali paviešinti Ta tai yra tarsi tokia savistabos priemonė. Na ir manęs buvo teirautasi, kas yra tas realus pasaulis. Tiems vaikams, kurie gyvena šio laikinėme pasaulyje, tai ir yra realus pasaulis. Ačiū labai. Tikrai buvo iškelta keletas svarbių temų ir penkios jų turbūt yra svarbiausios. Pirmoji buvo susijusi su investicijomis. Na ir aš, jeigu man reikėtų investuoti, visų pirma investuočiau į darbuotojus, į žmonės. Nes galime kažko tai tikėtis iš mokytojų, iš mokytojų, mokyklų vadovų tik tada, jeigu jie e, puikiai išmano e, technologijas, jeigu jie žino, kaip elgtis su vaikais. Tad pirmiausia, reikia investuoti į asmenis, į žmonės, investuoti į tos žmonės, kurie puikiai išmano technologijas. Jeigu neturėsime tokių žmonių, tada gali nutikti problemų kilums tam tikriems trukdžiams. Na ir be abejo, kalbant apie technologijas, reikia užtikrinti, kad jos būtų prieinamos tiek ir mokytojams, tiek ir mokyklų vadovams. Dar vienas e, svarbus klausimas buvo iškeltas apie e, tam tikras pasiekmes susijusios su technologijų naudojimu. E, kalbėta apie tai, kad prarandami tam tikri emociniai įgūdžiai. Taip, buvo atlikta tyrimų, e, kurie pademonstravo tam tikrų pokyčių ir taip yra įrodymų, kad galbūt e, yra tų tokių nelauktų pasiekmių susijusių su uh, technologijų naudojimu, tačiau reikia finansuoti mokslinius tyrimus, įgauti kiek įmanoma daugiau žinių, naujos informacijos ir taip bus galima nuspręsti, kaip geriau panaudoti tas technologijas, kaip tai padaryti tobuliau. Trečia tema, kuri buvo iškelta, e, yra susijusi su tai, kokio mokymosi norėtume, su interaktyvumu. Ir vienoje iš skaidrių buvo kalbėta apie tą tokią pilietybę, skaitmeninę pilietybę ir kaip būtų galima įtraukti technologijas, jas panaudoti siekiant tapti geresniais žmonėmis. Yra įvairiausių interaktyvių projektų e, susijusių, pažiūrėjau, su e, iPad planšetėmis ir taip mokiniai daugiau sužino apie, pažiūrėjau, psichikos veikatos lygas, apie aplinkosaugą, taršą. Jie gali kurti įvairiausius projektus, teikti patarimus. Uh, savo bendramžiams ir tai toliau. Ir jie gali tas problemas spręsti jau šiandieną, jiems nereikia laukti, kol jie baigs mokyklą, turės išsilavinimą, diplomą ir taip toliau. Ketvirtas elementas, kuris buvo šiandien aptartas, taip, kalbant apie tą tokį e, apie tinklų susijimą ir apie tai, jog, pavyzdžiui, kai kuriuose kultūrose yra primtina kritikuoti e, pašalinius asmenis, tuo tarpu kitose kultūrose tai yra visiškai neprimtina, tačiau reikia atsižvelgti tos kultūrinius, socialinius elementus ir puikiai pamename tuos laikus, kai e, tik baltieji asmenys, e, vyrai galėjo e, parengti mokyklų programas, o visa kita e, buvo draudžiama. Tad labai svarbu užtikrinti, kad situacija keistusi ir kad būtų išgirsti balsai ir tų, kurie galbūt ne visada turi teisę išsakyti savo balsą. Na ir taip pat šiandien buvo kalbėta apie tai, kaip vaikai išmoksta naudotis technologijomis, ar jie tai daro savarankiškai. Na, galiu sakyti ir taip ir ne. Kalbant iš asmeninės patirties, uh, dirbau su koledžo studentais, kurie buvo 19 metų amžiaus ir dėja jie ne visada žino, kaip panaudoti e, technologijas, jie gali e, kažkokius e, tai lengvai suprantamus projektus įgyvendinti. Ir tai, kad jaunimas naudojasi technologijomis, nereiškia, kad jie uh, E, moka tobulai jomis naudotis, ar kad jie e, sugeba protingai pasirinkti. Na ir e, turbūt daug žinome istorijų apie tai, kai yra pasidalinama privačiomis intimiomis nuotraukomis su širdies draugu ir tada tos nuotraukas pasklinda po visą internetą. Tai tikrai yra daug įvairiausių pavyzdžių, kurie puikiai demonstruoja, kad dėja tas skaitmeninis raštingumas dar nėra itin didelis. Ačiū labai. Ačiū už Jūsų atsakymų. Šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės, todėl nedelsdama norėčiau suteikti žodį mūsų kitai viešniai. Ir dabar žodis Europos palidovų operatorių asociacijos e, nariai Arti Ola. Dešimt minučių jūsų prezentacijai.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 Ačiū labai, ponė Kosta, ačiū, kad pakvietėte mane e, šiandieną pasisakyti, pristatyti savo nuomonę parlamento nariams. Tikrai džiaugiuosi turėdama galimybę čia būti. Kaip jau minėjau, atstovauju ESOA, tai yra asociacija, kuri atstovauja visus palidovų operatorius Europos Sąjungoje. Taip pat e, teikia paramą e, kompanijoms, siūlo uh, komunikacijos paslaugas ne tik ES, bet ir visame pasaulyje. Įsivaizduoju, kad nemažai jūsų esančių čia šiandieną spėlioja, kodėl šiandien kalbant apie mokyklas yra kalbama apie palidovus. Na ir keletą įžanginių žodžių norėčiau tarti. Vienas svarbus dalykas susijęs su palidovais yra tas, kad jie susiję, sujungia žmonės, nepaisant to, kur jie gyvena. Ar salose, ar nu, nutolusiuose slėniuose, ar kalnuose, ar kažkokiuose tai atskirtose, itin nutolusiuose bendruomenėse. Tai visiškai nesvarbu. Palidovai padeda sujungti tos žmonės ir e, tai galima padaryti itin greitai. Ir Reikia vienintelio dalyko - palidovinės lėkštės ir modemo. Jeigu yra galimybė instaliuoti palidovinę lėkštę, tai galima padaryti ant bet kurio pastato, ant parduotuvės, ant bibliotekos, ligoninės. Tai galima padaryti netgi kaimo viduryje, galima įrengti tokią lėkštę ir tada ta lėkštė padės prie bevėlio interneto prisijungti visiems kaimo gyventojams. Tai tikrai tai yra labai svarbus technologinis sprendimas. Tačiau ar tai yra prieinama? Taip, tikrai taip. Pateiksiu vieną e, su Italija susijusi pavyzdį. Pavyzdžiui, čia matote pavyzdį, e, kai 22 megabitai per sekundę tokio greičio interneto ryšys yra e, e, siūlomas ir jis yra prieinamas visose ES valstybėse narėse. Tai tikrai nėra e, priežasčių, kodėl dar turėtų egzistuoti tas skaitmeninis susiskaldimas Europoje. 2012 metais mes buvome pakviesti dirbti kartu su e, komisare atsakinga už skaitmeninę darbo tvarkę ir dirbome su plačiojo šio interneto uh, E, dėgymu Europoje. Buvo parengta speciali internetinė svetainė Broadband for All. 2013 e, metų spalio mėnesį pradėjo funkcionuoti šį svetainę. Jūsų kolega Lambert van Nistelrooy taip pat prisidėjo prie svetainės e, parengimo darbų. Ir čia galima rasti informaciją jūsų gimtają kalbą. Taip pat informaciją galima rasti apie interneto paslaugų teikėjus. Ir kalbant apie ES, taip, šimtų procentų ES e, siekiame užtikrinti plačiojo šio interneto tiekimą, tačiau kol kas yra tam tikrų trūkumų. 63 procentai devinmečių, devinmečių dėja neturi galimybės naudotis skaitmeninį įrangą, interneto ryšių mokykloje. Nuo 50 iki 80 procentų mokinių niekada nėra naudojasi internetiniais vadovėliais, e, taip pat specialia mokomąją programinę medžiagą, plačiai juošių internetu, e, transliacijomis ir kitais mokymosi žaidimais ta tikrai dar yra labai didžiulė skaitmeninė spraga Europoje. Palidovinis internetas tikrai nėra kažkokia tai naujovė. Galbūt kai kurie iš jūsų apie tai girdite pirmą kartą, tačiau jau keletą metų tai egzistuoja ir Europoje yra šimtai tūkstančių e, tokio interneto vartotojų. Yra ir specialių e, sprendimų skirtų mokykloms. Pateiksiu keletą pavyzdžių susijusių su Prancūzija, nes kalbant apie įgytą patirtį, E, turiu pasakyti, kad Prancūzijoje tikrai yra jau nemažai darbų atlikta dėgiant plačiai juosti internetą, taip pat palidovinį internetą. Ir štai čia matote e, Viviol įmonės pavyzdį, jie teikia šešis paslaugų paketus skirtus interneto dėgymui. Čia yra kitas pavyzdys, Nordnet kompanijos pavyzdys, jis dirba su mokyklų sujungimu į tinklą ir matote, kad e, dešiniajame kampe taip pat yra pateikiama informacija apie finansinę paramą, kuri yra prieinama iš ES fondų, struktūrinių, regioninių fondų, kurie remia tokio pabudžio projektus. Ir man atrodo, kad tokio pabudžio informacija yra itin svarba, svarbi. Neretai žmonės ne tik, kad nežino, kad egzistuoja problemos sprendimas, kad galima įsivesti internetą, tačiau jie net jo labiau nežino, kad gali gauti ir finansavimą. Ir be abejo, kalbant apie dabartinius skaitmeninius pokyčius, tendencijas, tikrai yra labai daug potencialo pagerinti mm, ES mokinių švietimą. Neretai vaikai taip naršo e, internetą atlikdami namų darbus, kelia e, įvairią informaciją, taip pat rengia įvairiausius projektus, skaito elektroninės knygas, žiūri vaizdo medžiagą ir netgi e, gali varžyti su kitais vaikais specialiuose mokomosiuose svetainėse. Tad man atrodo, jog mums labai svarbu yra užtikrinti, kad tokias galimybės turėtų visi vaikai visose vietovėse, net ir labiausiai nutolusiuose. Na ir būtent čia yra svarbi e, ta palidovinė technologija, ji yra labai svarbi siekiant sujungti tūkstančius mokyklų, kurios neturi galimybių prisijungti prie, e, kabel, prie kabelinio interneto ir žinome, kad yra tūkstančiai mokyklų, kurios neturi jokio interneto ryšio e, ir sakoma, kad e, vaizdas vertas tūkstančio žodžių. Žinome, kad mokyklos naudoja vis intensyviau įvairią vaizdinę medžiagą mokant vaikus ir tokio pobūdžio turinys yra itin svarbus. Ir čia, būtent čia e, yra itin naudingas tas palidovinis internetas, nes kalbant apie mokyklų mokomasias programas, tokia informacija būtų įtin naudinga. Ir jeigu tokią informaciją būtų galima suteikti interneto paslaugų teikėjams, jie galėtų sukurti itin įdomius, pritaikytus produktus skirtingoms valstybėms narėms, pritaikytus skirtingoms mokykloms. Labai svarbu užtikrinti, kad tinklai būtų kiek įmanoma veiksmingesni, kurie sudarytų galimybės uh, išsisaugoti įvairių turinį, įkelti taip pat įvairią medžiagą ir užtikrinti, kad tokia mokomoji patirtis būtų interaktyvi ir tikrai šviečianti. Ir norėčiau paklausti jūsų, ar kada nors sutikote vaiką, kuri, kurio nedomintų kosmosas, planetos ir tai, kad žmogus buvo išsilaipinęs menulyje. Man atrodo, kad labai svarbu yra tai, jog įtraukėme palidovus, įtraukėme kosmosą į mokymo procesus, tai padeda pasiekti mums milijonus žmonių visame pasaulyje. Ir tai yra svarbu ir, pažiūrėjau, vykdant gelbimosi operacijas Nepale ar bet kur kitur pasaulyje, nes tai sudaro galimybę paskambinti Skype'u Ir tai padeda ištrinti mūsų skiriančias linijas ir tikrai nematau priežasčių, kodėl neturėtume numatyti tokios galimybės ir sudaryti tokios galimybės visiems ES piliečiams. Ačiū labai. E, esame pasirengę dirbti kartu su Europos parlamentu ir Europos komisija, siekiant užtikrinti, kad visos klasės taptų skaitmeninėmis klasėmis. E, labai ačiū. Labai įdomus jūsų pristatymas. ir labai įdomus jūsų paaiškinimai mm, dėl to, kad mes jau galime sujungti visas mokyklas Europoje, pasinaudodami palidovinių ryšių. Toliau mm, kitas mūsų prelegentas yra ponas Hubneris, Europos mm, kosmoso agentūros prietaikų departamento direktorius. Ponios ir ponai, aš atstovauju Europos e, kosminės erdvės agentūros prietaikų departamentui. Europos kosmoso agentūra ESA užsima ne tik įvairiomis technologijomis, bet ir jų pritaikymu kosmoso agentūra erdvėje. Mūsų nariais yra 22 valstybės narės, bet to e, mes turime bendradarbiavimo sutartis su ne ES valstybėmis narėmis. Mūsų programos nėra privalomo dalyvavimo, vienintelė privaloma programa valstybėm narėm yra tik programa skirta Saulės sistemos tyrimams. Matote, koks yra mūsų metinis biudžetas - 4,4 milijardai eurų. Mano direktoratui tenka maždaug e, 30 milijonų eurų. Dabar konkrečios taikomosios programos. Mūsų programos yra labiausia susijęs su infrastruktūra. Matote žalia spalva išryškintas e, programas, kurios susijęs su palidovinėmis sistemomis, o mėlyna spalva e, rodo kitokias mūsų vykdomas programas. Mes pradedame nuo vartotojų ir po to galvojame, e, kokios technologijos geriausiai atitiktų vartotojų poreikius. Taigi mes orientuojamės į rinkos poreikius ir siūlome įvairias tvarias paslaugas kurios apima ir švietimo sritį, bet švietimo veikla mūsų visoje veikloje sudaro labai nežymų procentą. E, kiek namų ūkių turės plačiai juosti ryšį 20 metais? Matote iš šios skaidrės, kad bus dar labai daug ne nesujungtų tokia, tokių ryšių namų ūkių, net ir tarptų, kurie galėtų tokį ryšį turėti. Europos komisija teigia, kad reikia dar nemažai investicijų į šią sritį, bet čia komisija turiuomenį ant žemės naudojamas e, ryšio priemonės, laidus Bet e, turime neužmiršti palidovinio ryšio priemonių, kurios yra labai svarbios. E, pavyzdžiui, Australija labai plačiai naudoja palidovinę, palidovinį ryšį. Nuo 98 metų mes esame įgyvendinę įvairius projektus, kai kurie buvo e, labiau sėkmingi, kai kurie ne matote, kokie tie projektai Ir čia internete galime rasti tų projektų ataskaitas. Mes e, esame išbandę kai kuriuos projektus, pavyzdžiui, espreso projektas mokyklose. Uh, Jungtinėje karalystėje, naudojant telekomunikacijos palidovinės sistemas. Šios technologijos dabar buvo pakeistos šviesolaidiniais laidais, bet dabar yra nenaudojamos, o naujausias mūsų projektas yra video palidovinė programa nuotoliniam mokymui. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad buvo manoma, kad gydytojams būtų įdomu mokytis iš kitų gydytojų. Bet išaiškėjo, kad gydytojams įdomiau yra ne po darbo kažkada vakarais domėtis kolegų praktiką e, internete, bet vykti gyvai į konferencijas ir susitikti su kitais gydytojais. Pietų Afrikoje vykdytas projektas, jo tikslas buvo mokyti mokytojus, gerinti savo įgūdžius. Galiausia, e, ta sistema buvo pritaikyta ir mokyti moksleivius mokyklose ir naudotis taip pat po mokyklos, pavyzdžiui, kibernetinėmis kavinėmis. E, naujos elektroninio mokymosi platformos leidžia moksleiviams ir dėstytojams perkelti e, savo mokymosi turinį ir, ir į skaitmeninio mokymosi svetaines, e, kai moksleiviai ir mokytojai yra ne tik turinio naudotojai, bet ir turinio kūrėjai. E, palidovinių sistemų naudojimas nėra kažkoks stebuklas, tai yra daroma ir Pietų Afrikoje. Ir, pavyzdžiui, internetinis mokymasis vienai mokyklai kainuoja Mm, gaunant internetinį ryšį 100 eurų į mėnesį. Taigi, e, vis, vis, visos tokios sistemos vis labiau tampa kasdienybė, tai nėra burtai, tai nėra stebuklai ir jas labai nesudėtinga yra e, turėti, reiktų skelbti konkursus ir tada atsirastų uh, ne vienas paslaugų teikėjas, kuris būtų pasirengęs tokią sistemą įgyvendinti. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad satelitiniai, e, satelitinės sistemos e, tikrai gali būti naudingos nutolusioms bendruomenėms Aišku, jei, galimybė, jei yra galimybė nutiesti ryšį žemė, tai tada tokios sistemos visuomet yra pigesnės, bet egzistuoja ir palidovinis ryšys. Svarbiausia, kad mokymo turinys būtų veiksmingas, šio laikinis, kad būtų galima juo naudotis. Kaip paskatinti, kad tos nutolę bendruomenės m, mm, naudotųsi šiomis e, technologijomis. Yra įvairių technologijų, tikrai problemų dėl technologijų trūkumo nėra. Geras mokymo turinys mūsų projektuose nuo linijinės mokymo sistemos pereinama prie multimedija e, sistemų ir šiame procese tada aktyviai dalyvauja ir mokytojai, ir studentai, kad šios priemonės būtų priimamos vartotojų, kad jos būtų e, draugiškos vartotojam, tai čia reikia dar įdėti pastangų, užtikrinant tą ryšį tarp vartotojų ir technologijų, kad bendruomenės, e, kurios naudojasi tomis technologijomis, pajaustų, kad tai yra jų, jiem reikalingos technologijos ne tik mokytojai, bet ir e, techninių mm, sprendimų siūlytojai ir finansuotojai čia turėtų glaudžiai bendradarbiauti. Ateityje, ateityje bus siekiama piginti interneto paslaugas, e, du milijardieriai, e, vienas iš jų Richardas Bransonas e, planuoja tūkstančius palidovų paleisti į erdvę, kad interneto prieiga turėtų kiekvienas žemės gyventojas. Ir mes čia pabandome uh, pasižiūrėti, kiek technologinių uh, pokyčių tai atneš. 2020 metais um, duomenų judėjimo greitis bus 20-30 terabitų per sekundę. Tai yra daug, daug, daug greitesnis negu kad yra dabar. Dėkui uždėmesi. Dėkoju. iš tiesų mūsų laukia įdomus ateities scenarijai. Dabar suteiksiu žodį kitam mūsų kalbėtojui, Giovanni Biondi. Prieš porą dešimtmečių palidovas buvo paleistas į erdvę kad Indijoje uh, užtikrintų ryšių tarp dviejų bendruomenių. E, tais laikais tai buvo labai svarbus projektas. O dabar steiksiu žodį kitam mūsų prelegentui. Prašom. Dėkoju. Aš noriu trumpai aptarti Europos mokyklų <clears throat> tinklą, taip pat atsakyti į kai kurios klausimus. Europos mokyklų tinklas, įsteigtas maždaug prieš 20 metų. Tos iniciatyvos ėmėsi švietimo ministerijos. Dabar tą tinklą sudaro 30 Europos švietimo ministerijų. Aš noriu tai pabrėžti, kadangi šis tinklas tai ryšiai tarp mokytojų ir ministerijų. 30 šalių. Mes vykdome tviningo dvinių programas. Juose dalyvauja 300 tūkstančių mokytojų iš visos Europos. Tai gamtos mokslų ir įgūdžių mokymo programos. Nesiniai mes pradėjome kitą projektą, tai yra ateities laboratorijų ir ateities mokyklų projektas. Jis nagrinėja, kaip mokykla keičiasi dėl technologijų ir kaip galima padėti mokytojams e, dėstant savo dalykus. Prieš penkerius metus buvo nagrinėjama, kaip internetas keičia mokyklas. Pagrindinis keltas klausimas, ar mokyklos pasinaudoja galimybėmis, ar atsilieka nuo skaitmeninių tendencijų. Kai kurios mokyklos joms netgi priešinasi. Neužtenka kalbėti vien apie internetą. Rašymas ranka tai jau laikytina praeities technologijomis. Bet vis dėlto joms tenka, vis dar tenka svarbus vaidmo mūsų kasdienėme gyvenime. mums knygos būdavo tarsi draugai, bičiuliai. O dabar pagrindinis iššūkis toks, ar vaikams, ar vaikai mano taip pat. Nesakyčiau, kad egzistuoja skaitmeninis mokyklų modelis. Mokykla yra tiesiog mokykla. Prieš šimtą metų pagrindinis švietimo tikslas buvo masinis raštingumas pramoninėje visuomenėje. Dabar mums tai nebeaktualu, dabar mes kalbame apie žinių visuomenę. Dabar kalbame ne apie, ne apie mokymą, bet apie mokymasi ir tam reikalingą aplinką. tą kryptimį mokyklos turi keistis ir bandyti pačios sukurti reikiamą aplinką. Internete yra įvairių žinių šaltinių, pavyzdžiui, Wikipedia. Mokiniai ten ieško informacijos. Taip pat egzistuoja skaitmeninės laboratorijos. Ten galima simuliuoti, imituoti tyrimus, atlikti virtualius tyrimus ir patikrinti hipotezės. Anksčiau mokytojas kalbėdavo apie lastelę. Dabar jūs galite tą lastelę pamatyti virtualiai, galite virtualiai pamatyti pavaizduotą Saulės planetų sistemą. Štai tokios galimybės atsiveria skaitmeninėje ir interaktyvioje erdvėje. Taip pat mokslininkai gali aktyviau dalyvauti e, mokymo procese. Mokiniai net ir grįžę namo įsijungę kompiuterį gali gilinti savo žinias. Taip kaip jie susidaro savo mėgstamų dainų sąrašą. Europos mokyklų tinklas pritarė šitiems milžiniškiams mokymosi pokyčiams šitai skaitmeniniai revoliucijai. įtraukti mokyklas į šitą procesą, galima kuriant mokyklų tinklus, įgyvendinant Europos projektus. Ir vykdant iniciatyvas. Paminėsiu vieną iš jų. Europos akademijos įsteigimas. Tai investicijos ne tik į technologijas, bet svarbiausia ir į žmonės. Europos akademija tai daugia dalykis sumanimas. Numatyta pakeisti klasės, laboratorijos ir mokymo medžiagos organizavimą. Tai tarsi mokymo testinis tinklas skirtas mokytojams. Mokytojams labai svarbu e, mokytis dar, ir dirbant savo darbą darbo vietose. <clears throat> Tarkime, imkime Italiją. Šiuo metu vyksta mokytojų kartų kaita ji labai užtruko. O pokyčiai vyksta greičiau nei kartų kaita. Šiek tiek statistinių duomenų. Į Europos mokyklų akademiją užsiregistravo daugiau kaip 3000 mokytojų. E, žaidimais mokyklose susidomėjo 1600 mokytojų. Beje, tenka apgailestauti, kad kol kas e, kursai, šitie mokymo kursai pasiūlyti tik tai anglų kalba, tai kliūtis kai kuriems iš Italijos mokytojų. Mes galvojame, kad reikėtų įsteigti Europos skaitminę e, biblioteką ir keistis skaitmeninę mokymo medžiagą, mokymo programomis. Taip pat reikėtų išlaikyti mūsų mokyklų skirtumus, mokymo programų skirtumus. Prie tinklo prisijungia mokytojai, kurie atstovauja skirtingiams mokymo turiniams. Ir tuos skirtingus mokymo turinius, mokymo medžiagą galima būtų tvarkingai sudėlioti skaitmeninėje bibliotekoje. Taip pat Europos tinklas galėtų teikti paramą mažoms kaimo mokykloms salose, kalnuotose vietovėse, pasinaudojant E, satelitinio ryšio technologija ir panašiai. Panagrinėjus tyrimų rezultatus paaiškėja, kad mokymosi rezultatai yra prastesni mažose kaimo vietovių mokyklose, ten, kur mokinių yra nedaug. Pasitelkiant naujas technologijas, galbūt galima būtų padėti toms mažoms mokykloms. Taigi, štai tokios trys pagrindinės mano pranešimo sritys. Ačiū. Pranešimas buvo naudingas. Yra įsteigtas e, mokyklų ir ministerijų tinklas, dalyvauja 30 tūkstančių mokyklų ir 30 švietimo ministerijų. O apie skaitminę biblioteką kalbant, tai aš siūlyčiau įvykdyti bandomąjį projektą ir prašyti jam paramos iš e, europinių fondų. Taip pat šiandien dalyvauja du generalinių direktoratų direktoriai Ačiū, aš kalbėsiu labai trumpai, nes laikas lekia. Aš čia atvykau su kolega Roberto Viola. Tai nesutapimas, o taip atsitiko todėl, kad jūs pakvietėte mus abu. Šiandien aiškiai matome, kad negalima nagrinėti švietimo, nesižvelgiant į tokius dalykus kaip sąsajos, susiestumas ir antras naudingas technologijų panaudojimas e, pedagoginėme procese. Roberto kalbės apie sąsajas, jungtis, o aš kalbėsiu apie pedagoginius žinių aspektus. Reikia nepamiršti, kad pokyčiai vyksta žaibišku greičiu. Prieš dešimt metų plačiai juostis internetas tik tai žengė pirmosius žingsnius. Facebook buvo ką tik gimęs o dabar turi <clears throat> virš milijardo naudotojų. Ir reikia suvokti, kad į tokią sudėtingą sistemą kaip švietimas labai sunku įvesti e, staigių pokyčių. Išgirdome apie Suomijos patirtį ir daugelis iš jūsų padarė tą pačią išvadą kaip ir mes ir kaip e, parlamento departamentas, kad svarbiausia yra žmonės, kad svarbiausia mokytojams suteikti tinkamas priemonės, kad jie galėtų našiai ir inovatyviai naudotis IKT e, įrankiais. Taigi svarbiausia parama mokytojams. Paminėsiu vieną dalyką, kuris kol kas neminėtas, aš manau, kad jis nepaprastai svarbus, jeigu norime pakeisti Europos švietimo sistemą IKT aspektu. Aš kalbėsiu apie žinių pobūdį. Šiandieninės žinios apima ne tik informacijos perdavimą ir informacijos klaidą, svarbiausia yra bendradarbiavimas, tinklai. O ateityje svarbiausia bus bendradarbiavimo darbai ir bendradarbiavimo tinklai tarp žmonių ir institucijų. Švietimo institucijos, ypač universitetai, susiduria su būdinybė įvesti didžiulių pakeitimų. Universitetai turi būti daugia discipliniai, lankstus ir sugebėti pristaikyti, staigiai pristaikyti prie naujų neprognozuojamų aplinkybių. Todėl švietimo klausimus, šitos švietimus klausimus reikia įtraukti į Europos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo politiką. Aš raginčiau švietimo klausimus iškelti kiekvienoje diskusijoje, kai kalbama apie Europos ateitį. Jeigu taip neatsitiks, tai bus labai nenaudinga Europai. Turime skatinti pokyčius švietimo institucijomis, institucijose. Jos taip pat turi pasinaudoti technologijų potencialu. Dabar trumpai kalbėsiu apie mokytojus ir švietimo darbuotojus. Mokytojai, jei jų paklaustume, pasakytų du įdomus dalykus. Ko jiems reikia įvairiose valstybės nose? Pirma, jiems reikia daugiau paramos, kad galėtų dėstyti apie technologijas. Ir antra, jiems reikia daugiau paramos dėstant mm, prastesniems mokiniams, atsiliekantiems mokiniams. 80 procentų Europos mokytojų nepaprastai didžiuojasi ir mėgsta savo profesiją ir tik tai 20 procentų vis dėlto mano, kad jų visuomenė vertina tą mokytojo profesiją. Vadinasi, nacionalinių ir Europos institucijų pareiga yra užtikrinti, kad mokytojai nesijaustų tokie vieniši, kad ant jų pečių negultų visa ta transformacijų našta. Todėl ateityje turime skatinti švietimo e, institucijose lankstumą, e, pokyčius, bet ir taip pat teikti paramą mokytojams. Erasmus programa, pavyzdžiui, tai ne tik studentų judumo priemonė. Erasmus gali atskleisti milžinišką sisteminio pokyčio potencialą. Gali padėti inovacijoms, inovatyviai pedagogikai E, švietimo institucijų kaitai. Rengdami ir kurdami Erasmus programą kartu su valstybės narėmis, mes norėjome, kad ji spręstų ir tokius aspektus kaip inovatyvus bendrabiavimas ir praktiniai klausimai. E, minėta e, dvinių programa apima 300 tūkstančių mokytojų ir 40 procentų Europos mokyklų. Tai yra labai galingas tinklas. Mes ir juo galime pasinaudoti technologijoms skleisti ir pedagoginiai paramai teikti. Dvinių programas mes norime padaryti tarsi vartais tarp mokyklų, School Education Gateway. Ir tai būtų priemonė mokiniams ir mokytojams, kaip geriau pasinaudoti technologijomis ir kaip užtikrinti kokybišką švietimą. Mes tikimės, kad parlamentas pritars šitam projektui School Education Gateway. Ir baigdamas noriu paminėti ką dirbame su švietimo inovacijų programomis. Inovacijos yra madingas terminas. Ir inovacijos egzistuoja ir švietimo srityje. Tai tiesiogiai susiję su interdisciplininiu požiūriu ir su bendrabiavimu. Jeigu norime, kad mūsų institucijos, universitetai, mokyklos ir studentai, mokiniai gautų naudos iš technologijų, mes turime užtikrinti, kad mokytojai įgytų daugiau IKT įgūdžių. Skatinami e, gamtos ir tiksliųjų mokslų disciplinas, mes taip pat turime neužmiršti e, humanitarinių mokslų. Nes e, tik taip mes užtikrinsime, kad švietimas, mokymas būtų inovatyvus. Tai priklauso ir nuo IKT technologijų, ir nuo pedagoginių priemonių. Ir humanitarinių mokslų, mokslų mokiniai, studentai turi būti inovatyvūs. Technologijos nėra tikslas savaime, tai yra tik tai priemonė. Ir dabar aš perdu žodį Roberto, jis apie jas kalbės dar išsameu. Grazie, direktorė, prezio molto e certamente la... Ačiū labai, ačiū generalinio direktorato atstovui. Taip, tikrai susidurime su įvairiais iššūkiais Ir kalbant apie Europinę strategiją, inovacijos tikrai turi užimti svarbesnį centrinį vaidmenį. Dabar žodis ponui Roberto Viola. Ačiū labai, ponė pirmininkė, tikrai džiaugiuosi dalyvaudamas šiame seminare. Ir man atrodo, šis seminaras e, demonstruoja, jog pasiekime tikrai nemažos pažangos e, mūsų institucijų bendradarbiavime būtent šioje itin svarbioje srityje. Mano kolega kalbėjo apie problemos esmę, o man paliko tos tokius pakrašius, net, netokias sudėtingas dalis, ne, jokauju. Bet kuriu atveju labai džiaugiuosi, turėdamas galimybę pasisakyti. Man atrodo, kad tikrai svarbus klausimai yra akivaizdu, kad technologijos yra tik priemonė ir jos ir turėtų išlikti tik priemonė. Be abejo, pokyčiai mokykloje turėtų būti įtakojami mokymosi procesų, o ne technologijų. To svarbu nepamiršti. Tačiau ar galite įsivaizduoti mokyklą be elektros ar, ar be kitų patogumų? Tiesiog sunku būtų tai suvokti. Na ir be abejo, šiais laikais mokykla be interneto ryšio yra kaip mokykla be elektros ar be vandens. Tad mūsų siekis dabar yra sujungti e, visas mokyklas ir užtikrinti, kad visos klasės, visos mokyklos būtų e, prijungtos prie interneto ryšio. Tai yra besikeičiančia pasaulio dalis, tai nėra tik tai kažkokia būtinybė, tai yra tiesiog privalomas dalykas. Tad ta infrastruktūrinė pusė tikrai yra svarbi. Be abejo, tai yra tik priemonė, kaip jau minėjau. Tačiau tai yra labai svarbi dalis. Pamatinė dalis, jau kaip minėjau, sunku įsivaizduoti mokyklą, kurioje nebūtų tiekiamas vanduo ar elektra. Lygiai taip pat sunku įsivaizduoti šiais laikais ir mokyklą be interneto. Tad Džiaugiuosi, kad ryšių generalinis direktoratas dirba kartu su EA generaliniu direktoratu e, siekiančių tikslų ir man atrodo tai yra vienas svarbiausių mūsų e, komunikato skirto švietimo klausimams elementų. Džiugu, kad prasidėjo tokios diskusijos, svarbios diskusijos ir kad imtasi konkrečių veiksmų. Na ir vienas iš tų veiksmų, kuriuos norime įgyvendinti, kad kiekvienoje klasėje būtų interneto ryšys. Ir kalbant apie informacinių bei ryšių technologijų plėtojimą mokyklose, tai buvo pradėta sistemiškai. Ir be abejo, pranešime parlamentoje apie naujausią pažangą šioje srityje. Nu, kalbant apie sąsajas arba jungtis, yra dvi pusės. Be abejo, norime užtikrinti, kad mokyklos pasinaudotų geriausiamis plačiojo šio interneto technologijomis, kai tik tai yra manoma. Ir tikrai mokyklos turėtų būti prisijungusios prie tų geriausių, naujausių technologijų, kai tik tai yra įmanoma pavyzdžiui, šviesolaidinio interneto ir taip toliau. Tai tikrai mokykloms reikia sudaryti galimybės e, tiesiog būti lygiavertėmis e, sąsajų, interaktyvumo ir interneto pasaulio žaidimo dalyvėmis. Na ir taip, yra svarbu įtraukti čia ir tą palidovinį interneto ryšį, kuris šiandieną buvo pristatytas. Ir kaip kalbėjo Skulnet tinklo direktorius, labai svarbu, kad ir mažos mokyklos susilauktų mūsų dėmesio ir jos būtų sujungtos lygiai taip pat kaip ir didelės mokyklos esančios miestų centruose. Būtent dėl tos priežasties e, ryšių generalinis direktoratas, direktoratas ir vadovaujasi tokiais siekiais. Iš vienos pusės norime užtikrinti, kad mokyklos e, prisijungtų, kad prisijungtų prie geros kokybės ryšio, tačiau iš kitos pusės norime, kad visos mokyklos turėtų galimybę tai padaryti. E, Ir taip pat norėčiau padėkoti Artį už tai, kad paminėjo ir kitus elementus. E, paminėjo, jog visi europiečiai tikrai gali būti prisijungę prie interneto. Ir labai džiugu, kad ir kiti partneriai kalbėjo apie interneto svarbą. Džiugu, kad ESO taip pat nori bendradarbiauti. Labai svarbu užtikrinti, kad sistema e, būtų veiksminga, funkcionuojanti. Ir be abejo, norime ir mes savo turimomis priemonėmis prisidėti prie sistemų plėtojimo. Be abejo, reikia nepamiršti ir struktūrinių fondų, kurie yra prieinami valstybėms narėms. Ir paskutinis investicijų fondas, kuris buvo skirtas sąsajų sukūrimui, padės sukurti stabilę sistemą, kuri padės prijungti prie interneto kiekvieną mokyklą. Be abejo, tos sąsajos ar jungčių sukūrimas nėra kažkoks tai galutinis tikslas, tai yra tiesiog vienas iš žingsnių. Kitas žingsnis yra inovacijų panaudojimas klasėse. Tai tikrai yra svarbu, Ir svarbu teikti paramą mokytojams, sukurti reikalingas platformas, kurios padėtų mokytojams eksperimentuoti ir taip pat įgauti įvairios patirties ir užtikrinti, kad mokiniai įvairiais būdais galėtų e, įgyti žinias. Per pastarosius keletą metų 185 milijonai eurų buvo investuota uh, į mokslinius tyrimus ir inovacijas susijusias su informacinėmis ryšių technologijomis. 52 milijonus eurų ketiname skirti e, technologijoms susijusiam su geresniu mokymosi. Ir iš esmės yra daug įvairiausių nuostabių technologijų, taip pat virtuali realybė, žaidimų technologijos, e, dirbtinis intelektas. Visa tai gali padėti pagerinti mokymosi patirtį ir aš net nebėjau, kad tai bus ateities mokyklų dalis. Tai be abejo labai svarbu atspindėti realybę, e, būti toje realybėje skaitmeninėje e, dimencijoje ir taip pat suvokti, kaip veikia mokymosi procesas. Taip pat labai svarbu kalbėti ir apie tuos emocinius elementus, emocinį intelektą. Uh, teikti šiems elementams reikalingą dėmesį. Tai prisideda prie žmonių mokymosi proceso. Taip tikrai nuostabus, besikeičiantis pasaulis. Džiugu, kad Europa yra pirmaujančiųjų gretose. Ir tikiuosi, kad mokyklų bendruomenė taip pat e, parems mūsų įgyvendinamas iniciatyvas. E, tikrai pasieksime reikalingos pažangos. Na ir ką dar būtų galima padaryti? Užtikrinti, kad mokiniai e, puikiai išmanytų skaitmeninį pasaulį, kad jie naudotųsi e, skaitmeninėmis paslaugomis. Ir labai svarbu, kad e, ta tokia elektroninė tapatybė taip pat būtų sukurta ir tai tikrai bus įmanoma padaryti, ypač vadovaujantis pastaruoju metu patvirtintų reglamentų skirtų e, elektroniniams parašams, jį patvirtino taryba ir e, parlamentas praeisiais metais. Na ir gal studentų ar mokinių bendruomenė galėtų būti e, tarsi tam tikras eksperimentinis projektas susijęs su elektroninė tapatybė. Na ir trumpai dar pakalbėsiu apie skaitmeninius įgūdžius. Jie yra būtini jie turėtų būti integruojami visose mokyklos e, vietose, visose e, mokymuose, mokymo dalykuose. Ir svarbu, kad būtų mokytojai susipažinę su informacinėmis ryšių technologijomis. Ir žvelgiant į tai, kiek e, daug yra laisvų darbo vietų š kiek daug ieškoma kompiuterių specialistų, tikrai stebina tai, kad nedarbo lygis Europoje yra toks aukštas, tad reikia užtikrinti, kad jauni žmonės įgytų kiek įmanoma geresnius e, skaitmeninius įgūdžius, tai padės kovoti su jaunimo nedarbu. Na ir norėčiau baigti pasakydama štai ką. Tos trys ašis e, - technologijos, švietimas, skaitmeniniai įgūdžiai ir sąsajos - tai yra tokie trys pagrindiniai ramšiai, su kuriais ketiname dirbti. E, ir jiems dėmesį skirs ne tik mūsų ryšių generalinis direktoratas, bet ir EAT generalinis direktoratas, remsime ir parlamento iniciatyvas, na, per keletą artimiausių mėnesių, manau, e, darbo tvarkė būtų galima papildyti labai tokiais praktiškais, konkrečiais, apčiopiamais veiksmais ir Tikiuosi, e, kad e, per būsimus posėdžius bus susikoncentruota ties trimis ar keturiomis konkrečiomis rytimis, kurias būtų galima patobulinti. Ačiū. Taip, tikrai e, daug įdomių perspektyvų atsivėrė po jūsų pasisakymų. Džiugu, kad jūsų direktoratai taip artimai bendradarbiauja, tai kuria puikias galimybės ir e, švietimo sistemai, ir kalbant apie jungčių sukūrimą, tai yra susiję ir su Europa 2020 strategija. Tikrai norima e, užtikrinti, kad visose mokyklose, visose mokyklose ir klasėse būtų interneto ryšys, kad būtų naudojamas palidovinis internetas. Dar vienas svarbus elementas yra susijęs su įgūdžiais. Jie yra visako pamatas. Džiugu, kad buvo pakalbėta ir apie vadinamąją E tapatybę, E kortelę. Tai yra tikrai labai svarbus elementas. Būtų džiugu, jeigu susilauktume jaunų žmonių pritarimo. Manau, kad tikrai laukia geros perspektyvos šioje srityje. Dabar norėčiau suteikti žodį tiems kolegams, kurie paprašė žodžio. Ir turiu pasakyti, kad šis šios dienos posėdis yra tik pirmas nedidelis žingsnis. Džiugu, kad buvo pristatyta bendroji strategija susijusi su skaitmeniniais projektais. Ir manau, kad tai yra tikrai pozityvus žingsnis, daug žadantis žingsnis. Ir nebejotinai mūsų komitetas tenksis užtikrinti, kad šiam prioritetui būtų skiriama kiek įmanoma daugiau dėmesio. Dabar žodis mūsų parlamento nariams. Ačiū labai Silvija, norėčiau padėkoti ir mūsų prelegentams turiu vieną nedidelį klausimą. Jį norėčiau skirti ponui Viola, komisijos atstovui. Na, kalbame ne vien tik apie sąsajas ar jungtis, apie techninius klausimus, kalbame ir apie turinį. Tai yra kas yra e, transliuojama, kas yra naudojama švietimo sistemose. Ir tai yra susijęs su atvirų e, švietimo išteklių klausimu. Tad norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl tos teisinės sistemos, kuri galėtų būti sukurta siekiant užtikrinti tokius atvirus e, mokymosi išteklius, ar yra techninių galimybių numatyti tokių išteklių licenzijavimą, kūrimą ar būtų įmanoma atlikti reikalingus pakeitimus. E, na, tai yra susiję be abejo ir su autorių teisų diskusijomis, kurios tarsi damoklo kardas kabo virš mūsų galvų. Ir vis dėlto, manau, reikia kalbėti apie šią sritį. E, ir kalbant apie autorių teises, manau, kad reikia vis dėlto numatyti galimybės užtikrinti atvirą mokymasi ir vengti tokių situacijų, kai mokytojams norint pasinaudoti skaitmeniniu turiniu, jie gali e, susilaukti baudžiamosios atsakomybės, todėl kad padarė kažką tai neteisėtą. Tad norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė ir kokius iššūkius išvelgėte šioje srityje. Ačiū labai dabar žodis ponui Morganui. O tada galėsime išgirsti atsakymą. Ačiū, kalbėsiu trumpai antroji mūsų šios dienos susitikimo dalis, manau, labai pozityviai nušvietė du klausimus, kurie yra gana politinio pobūdžio. Taip, labai svarbu atsižvelgti į tą potencialą. Ir profesorius Biondi tikrai buvo teisus kalbėdamas apie naujas technologijas. Taip, tos naujas technologijos, būtent naujas technologijos yra svarbios. Svarbu, kad būtų skiriama dėmesio skaitmeniniams aspektams. Ir man atrodo, tai gali prisidėti prie mokymo procesų. Žinome, kad universitetai tam skiria daugiau dėmesio, tačiau be abejo galima kalbėti apie tuos sprendimus, kuriuos priima e, jauni žmonės, nuspręsdami ar tapti mokytojais ar ne. Tai yra svarbu e, ne tik finansinio aspektu. Tai neretai yra susiję ir su tam tikromis socialinėmis stigmomis. Ir vienas vien, iš prelegentų teisingai paminėjo, kad didžioji dauguma mokytojų, kurie dirba šį darbą, džiaugiasi savo darbu, tačiau jie taip pat pripažįsta, kad visuomenės pripažinimo jiems trūksta. Tad, kalbant apie mokytojus, be abejo, atsiranda jaunų mokytojų, naujų mokytojų, situacija keičiasi. Na, o kalbant apie mūsų šios dienos diskusijas bei realų šių siekių įgyvendinimą, reikia pasakyti, kad nereikėtų žvelgti į šios tikslus vien tik kaip į išlaidas, tai turėtų būti e, matoma kaip reikalingos investicijos. Ir Man atrodo, kad arba Europa e, turi numatyti tai tiesioginį įgyvendinimą, kažką tai numatyti sutartise, arba priešingų atveju galime susidurti su tokiais sunkumais, kad realiai niekada šia, šios sistemos taip ir nepradės funkcionuoti. Manau, tai yra susiję ir su kitu komisijos parengtų paketu, tad labai Svarbu užtikrinti, kad kai kurie klausimai būtų įspręsti jau dabar ir nebūtų atidėliojami. Dėkoju. Dėkui. Norėčiau du dalykus pabrėžti. Pirmiausia, pritarčiau tam, ką sakė Petra Eva. Kokios yra galimybės licencijuoti atviras internetinio mokymosi platformas ir toliau oficialaus turinio kūrimas, kaip galėtume užtikrinti, kad profesionaliai sukurtas turinys būtų saugomas ir tuo pačiu prieinamas daugeliui žmonių. Taigi turėtume tą mokymo turinį, kuris atitiktų tam tikrus kokybės standartus. Buvo sakoma, kad internete galima gauti visokios informacijos, bet mm, jeigu ją naudojame mokymui, tai nebūtinai jinai yra kokybiška. Taigi, kai naudojamasi internete, e, gauta medžiaga mokymui, reikia užtikrinti, kad jinai būtų kokybiška. Tai kaip mes galime tą padaryti? Ir antras dalykas yra investicijos į ryšių sistemas. Kai kurie kalbėtojai kalbėjo palido, apie palidovinės sistemas, šviesolaidiniai e, laidai gali būti naudojami, kaip visą tai galima derinti užtikrinant technologinį neutralumą ir kaip uh, galima visą tą panaudoti tretiniam mokymui, kad iš tiesų būtų užtikrintas patikimas ryšys? Ar turime kokią bendrą e, apžvalgą, kokia dabar yra bendrai situacija šioje srityje? Pirmininkė, dabar norėčiau suteikti žodį prelegentams, e, kurie tikiuosi atsakys į jiems pateiktus klausimus. Pradėkime nuo pono Viola. Dėkui pirmininkė. Aš pabandysiu atsakyti į klausimus susijusius su mokymo turiniu ir intelektinė nuosavybė. Nenorėčiau čia užbėgti už akių tai trečiadienį skelbsiamai skaitmeniniai strategijai. Norėčiau tik pasakyti, kad mes labai didelį dėmesį skiriame šiam klausimui, susitikę su suinteresuotaisiais asmenimis, e, išgirdome, e, kad reikia, jei yra išimtis, jas aiškiai apibriežti ir reikia apsaugoti intelektinės nusavybės teisėmis mokymo turinį, kuris dažnai rengiamas privačių įmonių. Europa yra lyderė mokymo turinio e, rengimo srityje pasaulyje. Bet aišku, turime tiksliai žinoti, kada mokymo medžiagai e, yra taikomos autorių teisių apsaugos priemonės ir turime aiškiai žinoti, mokytojai turi aiškiai žinoti, kad nepažeistų tų autorių teisių ir turime taip pat numatyti išimtis mm, iš tų teisių apsaugos. Komisija, aišku, skirs pakankamą dėmesį šiam klausimam. Taip pat mes tikimės, kad kai bus pateiktas komisijos pasiūlymas, parlamentas jį išnagrinės ir lauksime aktyvaus parlamento dalyvavimo uh, diskusijose su komisija. Infrastruktūros klausimai. ryšys yra svarbus šviesolaidiniai. Šviesolaidiniai laidai ne visur gali būti naudojami ir aišku, kad reikia derinti įvairias ryšių sistemas. Mokyklos gali naudoti šviesolaidinius e, sistemas, gali naudotis kompiuterinės debesijos sistemomis ar kokiomis nors kitomis sistemomis. Svarbiausia yra ne kokią sistemą naudosime, o kad būtų užtikrintas mm, junglumas, kad būtų užtikrintas visos reikalingos jungtis. Dėkui. Trumpai pakalbėsiu finansiniais klausimais. Jie visuomet yra uh, sudėtingi. Turime suprasti, kad investicijos į švietimą nėra išlaidos, tai yra pajamos. Pasižiūrėkime į Daniją ir Japoniją ir Pizos vertinimą. Šios šalis pasiekė puikių rezultatų visai nepanaudodamos daug finansinių lėšų. Taigi ne visuomet finansai svarbiausia. Reikia pasižiūrėti, kaip efektyviai naudoti lėšas ir kas labiausia pasiteisina. Ir švietime turėtume e, kurti politiką, kuri būtų paremta realią situaciją. Nors retai tas daroma. O Europoje turėtume pasižiūrėti, kaip veiksmingai leidžiamos lėšos švietimo srityje ir čia švietimo bendruomenė turėtų tuo užsimti. Mūsų visuomeniai labai svarbu finansuoti švietimą, bet reikia ir vertinti, kaip tos lėšos panaudojamos ir kokią šalių BVP dalį jos sudaro. Ir aš manau, kad komisija gerai elgesi nurodydama, skatindama, e, pateikdama e, valstybėm narėm konkrečias rekomendacijas, e, skatindama jas investuoti į komisijos nurodytas rytis, bet turime suprasti, kad švietimo problemų tik turėdami pinigų neišspręsime. Turime pasižiūrėti, kas būtina, kas geriausia veikia švietime. Pažiūrėkime į visą pasaulį - Australiją, JAV, Meksiką, Kiniją. Visos šios šalis skiria švietimui daug didesnį procentą nuo savo bendro vidaus produkto negu ES valstybės narės. Ir tai verčia mus pagalvoti, ar mes skiriame pakankamai, pakankamai dėmesio švietimui jo transformuojamai galiai. Ir verta pagalvoti, kokios ateities norime. Dėkui. Kas dar norėtų pasisakyti? Dėkui. Aš norėčiau pakalbėti apie infrastruktūrinius dalykus, kurios ponė Ferhajen apžvelgė. Europa tokia turtinga, todėl kad yra įvairi mūsų geografinė situacija irgi labai skiriasi. Turime ir kalnų, ir salų, ir turime užtikrinti, kad visi ES piliečiai neturėtų problemų mm, susisiekti su kitais. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jei ne, Tai tada norėčiau padėkoti visiems prelegentam. Labai įdomiai praleidome šį pusdienį. Komisija trečiąjį paskelbs savo skaitmeninę strategiją. Aišku, kad turime geriau apibriežti savo strateginius prioritetus, taip pat ir švietimo bei inovacijų srityse. Parlamentas irgi rengia keletą svarbių ataskaitų, kurios susiję su šiais iššūkiais. Svarbu neužmiršti ir finansinio šių dalykų aspekto. Buvo malonu girdėti generalinių direktoratų atstovus. Labai įdomu buvo klausyti mūsų kalbėtojų šiandien. Aišku, kad technologija nėra savaime savaiminis dalykas ir technologija negali pati savaime pakeisti mokymo sistemos. Reikia investuoti į mokymą, ypač į mokytojų rengimą. Tokią išvadą galėtume daryti iš to, ką išgirdome kitą, kas yra svarbu. Nors valstybės narės pačios sprendžia dėl savo švietimo sistemų, vis tiek galime siekti uh, E, europiniu mastu užtikrinti inovacijų sklaidą, mokymosi platformų kūrimą ir naudojimą ir svarbiausia užtikrinti jungtis, ryšius. Tai yra vienas iš komisijos ir, aišku, ES strateginių tikslų. Kitas aspektas, kurį verta pabrėžti, tai yra tai, kad be investicijų švietimas irgi negali veikti. Taip reikia lėšas naudoti veiksmingai, efektyviai, bet turi būti bent jau lėšų minimumas, reikalingas minimumas e, švietimui Ir čia labai svarbu neužmiršti mokytojų ir jų tinkamo rengimo, kadangi mokyto vaidmuo švietimo sistemoje yra labai svarbus. E, Suomijos pavyzdys. E, Suomija daug investuoja į mokytojų mokymą ir tai ne tik pagerino mokytojų darbo kokybę, bet ir paskatina daug naujų žmonių pasirinkti mokytojo specialybę. Taip pat turėtume aktyviau įtraukti studentus, moksleivius, kad jie taptų skaitmeninės visuomenės piliečiais. Kad jie um, kuo paprasčiau, kuo lengviau galėtų pasinaudoti visomis šio laikinėmis technologijomis. Tai mažintų atskirti tarp e, studentų ir moksleivių. Buvo kalbama apie atvirus šaltinius ir jų naudojimą mokymui. Mes šį klausimą jau esame komitete svarstę. Aš čia galėčiau patikti vieną pavyzdį iš savo šalies. Italija gali uh, tokį pavyzdį pateikti, kad leidėjai sutiko, su, uh, susitarė teikti uh, E, skaitmeninės bibliotekas Italijos mokykloms. Tuo būdu lengviau dabar e, gauti žinių, gauti informacijos. Ir kaip sakė profesorius Biondi, turime uh, atskirti tuos skaitmeninius produktus, kuriuos kuria tiesiogiai patys mokytojai ar dėstytojai ir kitus e, produktus. Dėkoju visiems už įdomią diskusiją ir manau, kad prie šių dalykų dar galėsime grįžti prieš baigdama komiteto posėdį norėčiau pasakyti, kad dar darbo tvarkėje buvo keletas klausimų. E, turėjome patvirtinti darbo tvarkę ir posėdžio, praėjusio posėdžio protokolą. Tai jei nėra komentarų, tvirtiname ir darbo tvarkę ir praėjusio posėdžio protokolą. Ir galiausia, savo dokumentų papkėje rasite ataskaitą apie paskutinę misiją į Ispaniją kovo mėnesį. Tuo e, komiteto posėdį ir baigėme, o dabar e, toliau vyks uždaras koordinatorių posėdis ir prašyčiau ne koordinatorius išeiti iš salės.